Benissimo. Bene, cari colleghi, abbiamo. Gerbiami kolegos, vėluojame pradėti darbus, bet e, nemanau, kad reikia e, versti laukti Belgijos ministro pirmininko pavaduotojų ir užsienio reikalų ministrų. Tad siūlau pradėti mūsų darbus. Mums labai malonu AFET komitete pasveikinti E, šiandienos svečią, kai dėl ES plėtros strategijos tai yra viena iš temų, e, kuri po Lisabonos e, sutarties patvirtinimo pasikeitė tai yra iš tiesų labai svarbus klausimas užsienio politikos rytyje. Ir plėtros klausimas. E, už jį taip pat atsakinga ir dabartinė pirmininkaujantį šalis, todėl labai svarbu šiandieną susitikti su Belgijos atstovu. Prieš kelias dienas buvo organizuotas susitikimas su komisaru Fule, kuris e, pristatė e, savo įpareigojimus ir Dabar komisija e, pareiškia rekomendacijas ir dabar taryba turės e, parengti savo nuomonę bei įgalioti komisiją prieš pradedant e, dėrybas. Mes analizuojame pateiktas rekomendacijas, įvairias galimybės, vertiname kandidatės, kurios yra arčiau finišo linijos, kurios yra toliau finišo linijos. Taigi bandome įvertinti tą visą e, paveikslą šalių, kurios nori prisijungti prie ES. Todėl labai įdomu sužinoti, ką mano taryba šiuo klausimu. Dabar norėčiau ir suteikti žodį ponui Stevenui Vanaker ir vėliau pradėsime iš karto diskusiją su kolegomis. Ministra, prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė gerbiami parlamentarai. Man labai malonu šiandieną aptarti su jumis procesą, kuris e, yra labai svarbus. Tai yra ES plėtros strategija. Tradiciškai e, antrojo pusmečio pirmininkaujanti šalis turi skirti daugiau dėmesio šiam klausimui. Dėl ko? Todėl, kad gruodžio mėnesį valstybės narės atlieka metinį vertinimą, e, remiantis komisijos pateiktų e, pažangos ataskaitų turiniu. Ta mes ketiname daryti e, čia, Bruselėje, gruodžio 14 dieną. Todėl, atsižvelgiant į tai, 2010 metais nedarysime jokių e, išimčių. Belgija, kaip pirmininkaujanti šalis, prisijėmė savo įsipareigojimus ir mes nusprendėme, kad plėtros procesas yra vienas iš mūsų prioritetinių aspektų, kaip paskelbėme birželio mėnesį. Nuo Liepos mėnesio e, pirmųjų dienų manėme, kad plėtros procesas mums yra labai svarbus, ypač atsižvelgiant į tas e, devynes e, šalis, kurios norėtų prisijungti prie ES. Šis aspektas taip pat svarbus ir visoms ES valstybėms narėms. Kai dėl šalių kandidačių, tai plėtros proceso intensyvumas priklausys nuo kiekvienos šalies įvertinimo, kurį atliks komisija. Be to, e, kiekvienos valstybės lūkesčiai turėtų skatinti daryti pažangą integracijos link. Gruodžio 14 dieną taryba įvertins sudariusią situaciją ir galimus tolesnius e, žingsnius. Aš pirmininkausiu TVR taryboje, todėl mano tikslas buvo, yra ir bus padėti e, rasti susitarimą E, dėl kandidat, e, šalių kandidačių. Ši praktika kartojasi kasmet, tačiau mes neturėtumėm pamiršti, kad ši praktika yra politinio pobūdžio. Nuo 73 iki 2007 metų e, šešis kartus įvyko plėtros procesai, tačiau tai vyko skirtingomis sąlygomis neturėtumėm pamiršti, kad šiandieną kandidatės turi patvirtinti daugiau nei 150 tūkstančių puslapių teisės aktų, perkelti savo teisinę bazę prieš norėdamos prisijungti prie ES. Todėl norėčiau atkreipti dėmesį, kad yra tam tikrų dalykų, kurie takoja visą šį plėtros procesą. Lisabono sutartis įsigaliojo prieš metus, beveik prieš metus. Tai reiškia, kad ES gali tęsti plėtros procesą tuo pat metu išsaugojant ir ES integracijos dinamiką. Būtų protinga numatyti sąlygas e, šioms diskusijoms ateityje. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad e, gyvename sudėtingomis ekonomis sąlygomis e, kurios susidarė po didžiausios E, ekonominės krizės. Padidėja mm, ne, neiškumas valstybėse narėse, taip pat ir kandidatėse šalyse. Todėl kyla taip pat klausimų ir dėl plėtros procesų, kaip parodė praeit, praeiti e, plėtros procesai. E, valstybės narės, kurios prisijungė prie ES, pasinaudojo didesnė rinką, tačiau taip pat ES e, turi didesnę naudą e, prijungdama naujas šalis, įgauna didesnį konkurencinį pranešumą. Komisija rašo savo ataskaitoje, kad e, kandidatė šalis prisideda prie ES 20 metų strategijos įgyvendinimo, perkeldamos ES teisės aktus, kuo gali pasinaudoti mūsų įmonės. Saugumas e, yra susijęs su stabilu, stabilumo klausimo. Mes taikome griežtus reikalavimus kandidatėms šalims dėl teisės aktų. Ir tai prisideda prie teisės viršinybės principo įgyveninimo, dėl ko ES tampa saugesnė. Visi šie argumentai yra teisingi. Tačiau E, vien tik jų nepakaks, kad mes įtikintume žmonės apie plėtros naudą. Visuomenė yra sunerimusi dėl globalizacijos, dėl ES nuosmukio. Kad mes užtikrintume visuomenės paramą, reikalingi du dalykai. Kaip numatyta 2006 m. gruodžio mėnesį. Visų pirma, visuomenės e, negalime nuomonės ignoruoti. Nacionalinės vyriausybės gal, turi prisidėti e, prie komisijos, organizuojant informacinės kampanijas, aiškinant e, plėtros proceso galimybės ir naudą. Antras dalykas - visi suinteresuoti asmenys turėtų stebėti šio proceso patikimumą. Ką turi daryti valstybės narės, tai yra įvertinti tikrą kandidatės progresą siekiant ES e, narystės. Tuo pat metu tai yra, e, reiškia, kad e, šalis gali prisijungti prie ES tik tada, kai yra visiškai pris, pasirengusi patenkinti ES narystės reikalavimus. Ką tai reiškia kandidatai šaliai? Visų pirma, turėtų valstybė išvengti per nelik nepagristų pažadų savo visuomeniai ir įgyvendinti kartais netgi e, skausmingas reformas. Be to turėtų sudaryti sąlygas regioniam bendradarbiavimui. Aišku, e, dvi šalių e, ginčių įsprendimas šioje srityje gali būti labai naudingas. Turėtumėm priminti sprendimą, kuris buvo priimtas 2006 metų gruodį. Jeigu mes gerbsime tuos sprendimus, tai iš tiesų prisidėsime prie to proceso, kuris suvienijo e, Europą. Kai kalbam apie vizų e, liberalizavimą vakarų Balkanams, tai yra vienas iš pavyzdžių, kuris e, rodo, kaip mes galime, kiek mes galime pasiekti, jeigu e, reik, reikalausime ambicingų dalykų, tačiau tuo pat metu siūlysime atitinkamą naudą. Tiesiog reikia aiškinti, ką suteikia visas šis procesas. Dabar norėčiau peržiūrėti pažangą, kurią padarė e, per 9, 12 mėnesių 9 galimos ir kandidatės šalis siekiančios ES narystės. Pradėsiu nuo komisijos nuomonės dėl Juotkalnijos ir Albanijos paraiškos narystai. Abiejų šalių atžvilgių komisija pažymė, kad yra padaryta pažanga, tačiau rašo, kad mm, dėrybos turėtų būti e, pradėtos tik tada, kai bus patenkinti labai svarbus reikalavimai. Pavyzdžiui, Juotkalnijos atžvilgiu yra padaryta pažanga, tačiau komisija reklam, e, rekomenduoja, kad kandidatės statusas šiai šaliai būtų suteiktas gruodžio mėnesį. Tuo tarpu dėrybų pradžia priklauso nuo e, sąlygų iškeltų dėl septynių klausimų susijusių su e, teismų reforma, teisės viršininybė, žiniasklaidos e, E, laisvę, kova su korupcija, e, teisės aktų dėl rinkimų pakeitimo. Kai dėl Albanijos, tai komisija e, teigia, kad iš tiesų reikėtų pagerinti situaciją šalyje prieš jai suteikiant kandidatės statusą. Ir taip pat sako, kad reikėtų iškelti sąlygas galimam dėrybų procesui, kad būtų iš pradžių padaryta mm, didelė pažanga. Taip pat reikėtų paminėti, kad 2009 metų įvykę visuotiniai rinkimai e, leido sugrįžti prie normalaus parlamento funkcionavimo, tačiau e, reikia daugiau dėti veiksmų, kaip numatyta komisijos dokumente yra numatyti 12 punktų, tarp jų yra e, institucijų gebėjimų sustiprinimas, kova su organizuotu nusikalstamumu ir taip toliau. Dabar pereikime prie kandidačių šalių, tai yra Kroatijos. Kai dėl Kroatijos dėrybos e, dabar jau priartėjo prie finišo tiesiosios. Iš 33 3 iš 35 e, skyrių yra jau aptarti, 22 iš jų yra e, baigti. Jeigu bus e, pasistumėta, tai tikimės, kad būtų galima užbaigti dėrybas dėl kai kurių klausimų gruodžio 22 dieną. Pažanga padaryta daugelį sričių, tačiau Kroatija vis dar turi e, bendradarbiauti su baudžiamu, e, tarptautiniu baudžiamuoju e, tribunolu buvusiai Jugoslavijai, kad pavyzdžiui būtų pateikti kariniai dokumentai dėl įvykdytų veiklų, bet to reikėtų dėti daugiau pastangų, užtikrinant konkurenci, konkurencijos srityje, mm, teismų reformą gyvendinant. Taip pat mm, siūlau, kad būtų parengtas e, stebėsenos ataskaitos projektas dėl to, kaip yra įgyvendintos pagrindinės teisės. Tai turėtų padėti Kroatijai įvertinti, e, ką dar reikia padaryti iki stojimo dienos. Toliau norėčiau kreiptis, e, prieiti prie Turkijos klausimo. Turkija ir toliau gyvendina politinės reformas, tačiau e, kyla abejonių dėl saviriškos laisvės, dėl religijos laisvės, dėl mažumų e, teisų, dėl kitų dalykų, ypač atsižvelgiant į kurdų klausimą. Aišku, reikėtų e, paminėti, kad e, reikia pasmerkti e, visus nusikaltimus, kurie buvo įvykdyti. Tokį pareiškimą pateikiau Ank Ankaroje ir tikimės, kad nusikaltimai prieš kurdus bus tinkamai įvertinti ir kalti asmenys bus nubausti. Be to, 12 rugsėjo mėnesį referendumo metu patvirtintos konstitucijos pataisos yra mm, sveikintinas dalykas. Tai rodo, kad turkai nori iš tiesų sustiprinti teisės viršenybę ir pagrindinės teisės savo šalyje. Ir e, šiam tikslui pasiekti svarbu du dalykai. Tai yra viso viso paketo įgyveninimas atsižvelgiant ES standartus. E, dėl to turėtumėm skatinti val... Turkiją įvykdyti reformas, bet to reikėtų organizuoti konsultacinį procesą, pasirengti tolesniam e, konstitucijos keitimui. E, Erdoganas inicijavo procesą, kurio metu turėtų būti pakeista 92 metais patvirtinta konstitucija. Toliau, atsižvelgiant tarybos išvadas patvirtintas 2006 metais, aš pasinaudojau savo e, vizitu e, Stambule kreiptis į savo kolegas, kad būtų įgyvenintas protokolas prie asociacijos e, sutarties. Toliau. Toliau Belgija, kaip pirmininkaujantį šalis, susisiekė su visomis suinteresuotais asmenimis, e, kad būtų e, normalizuoti santykiai tarp Turkijos ir Kipro. Iš tiesų pastangos buvo nemažos. Pavyzdžiui, pirmininkaujanti šalis e, pasakė, kad reikia e, papildomų konsultacijų, kurios ir įvyko pereitą savaitę Ankaroje. Nors Turkija netitinka tam tikrų reikalavimų e, susitarime, dėrybos e, lėti tempai neleis greičiausiai pradėti dėrėtis dėl naujų skyrių su Turkija. Ir tai turėtų būti mūsų pažadinantis skambutis. Mes turėtumėm e, sustiprinti politinę valią, kad būtų išeita iš e, e, susidariusios situacijos. Taigi, iki, e, Belgija iš tiesų deda visas galimybės, kad būtų sudarytos sąlygos ir kad būtų padaryta pažanga šio proceso metu. Tik tada mes galėsime e, sugrįžti prie 2005 metų spalio mėnesio bendro e, susitarimo, kad būtų galima pradėti dėrybų procesą. Toliau e, keletą žodžių apie Islandiją. Kai dėl Islandijos, tai pirmininkavau pirmajam susitikimui dėl dėrybų e, Liepos mėnesį ir galiu pasakyti, kad e, Islandija turi glaudžius ryšius su ES, yra pasirengusi e, greitai gyveninti ES teisino reikalavimus ir tai iš tiesų yra didžiulis indėlis dėrybų procese. Bet kuriuo atveju Islandija turės perimti ir įgyveninti e, teisės aktus e, taip pat ir žuvininkystės ir banginių medžioklės rytyje, bet to turės įgyveninti EEE e, e, taryb, e, e, kompetencijos teisės aktus, pavyzdžiui, direktyvą dėl e, paslaugų. 2011 metais e, tikimės atlikti situacijos įvertinimą, kai dėl e, buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos yra padaryta pažanga, tačiau ta pažanga yra nevienoda Yra reformuota e, policijos sistema, teismų sistema, yra padaryta pažanga ir apsaugant mažumų teisės. Komisija yra pateikusi rekomendacijas, kad būtų pradėtos dėrybos nuo 2009 metų spalio mėnesio. Tačiau, kaip jūs žinote, tarybos, e, taryba turi priimti vieningą sprendimą, kad būtų pradėtos e, dėrybos. Kaip aš pasakiau kolegai Antonijo Miliosovskį, kai e, pirmininkavau asociacijos tarybai e, Liepos mėnesį, reikėtų ieškoti e, problemų sprendimo jungtinių tautų kontekste. Tuo pat metu Skopijoje yra tęsiamos reformos teismų srityje, daroma pažanga žiniasklaidos laisvės užtikrinim, užtikrinimo prasme ir taip toliau. Dabar norėčiau pakalbėti apie tris galimas šalis kandidates. Pavyzdžiui, Serbija. Kaip jūs žinote, Belgija e, TVR tarybos metu e, paragino komisiją parengti nuomonę dėl Serbijos paraiškos mes pareiškime, kad bendradarbiavimas su tarptautiniu baudžiamuoju tribunalu buvusiai Jugoslavijai yra labai svarbus, kad būtų e, e, sulaikyti dar du e, karo nusikalteliai, tarp jų ir Ratko Mladičius. E, Serbija E, siekia reformuoti savo teisminę sistemą, tačiau tuo pat metu reikia užtikrinti didesnę sistem, e, struktūrų nepriklausomumą, kad būtų išvengta korupcijos problemos. Norėčiau pasveikinti Serbijos e, valdžios institucijas, kad yra siekiama susitaikyti su Bosnija ir Hercegovina ir susitaikyti dėl Srebrenicos e, žudinių. Reikėtų priminti, kad Junktinių tautų generalinė asamblėja patvirtino rezoliuciją, kurios metu buvo e, pradėtas e, dialogas tarp, tarp Belgrado ir Prištynos. Mes manome, kad jis turi būti gyvenintas. Toliau Bosnija ir Hercegovina. Spalio mėnesį įvyko parlamentiniai rinkimai. Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai nusipelno, e, kad jų šalis taptų ES e, dalimi. Pereitą mėnesį būtent tą žinę ir pasiunčiau visiems uh, E, Bosnijos ir Hercegovinos politiniams atstovams. Pasakiau, kad visos bendruomenės turi susitarti dėl būtinų reformų. Reformos yra reikalingos, kad e, Bosnijos ir Hercegovinos konvencija, e, konstitucija būtų priderinta prie ES pagrindinių teisių, kad būtų įgyvendintos ir gerbiamos žmogaus teisės ir galiausiai, kad būtų įgyvendintos E, sąlygos, kad būtų įsteigta nuolatinė atstovybė. Dabar Kosovas. E, sveikintinas dalykas yra decentralizacijos procesas, taip pat ir vietos valdžios rinkimai. Be to sustiprėjo e, bendarbiavimas su EU, EULEX misija. Tačiau kyla labai daug nuogastavimų dėl teisės viršenybės principo E, konkrečiai kovojant su korupcija, organizuotų nusikalstamų, kovojant su pinigų plovimu. E, skirtingų valstybių e, požiūris į Kosovo statusą. Atsižvelgianti tai, komisija pasiūlė įvertinti teigiamai Kosovo pažangą ES link. Komisijos rekomendacijos buvo aptartos taip kaip ir galimybę e, sudaryti laisvos prekybos sutartį bei suteikti e, su palengvintą vizų režimą. Taigi visa tai, ką siūlo ES. Kosovo e, žmonių likimas nebus pamirštas. Pona ir ponios, pabaigsiu savo pasisakymą apie vakarų Balkaną ir apie e, šalių perspektyvą, kurios visai neseniai kovoja tarpusavyje. Tad tai man, man primena e, priežastis, kas paskatino Europos integraciją. Žmonės pagėdavo stabilumo ir taikos. Nuo to laiko taika e, suteikė galimybę bendram, e, bendrai geroviai. Deja, ne visi konfliktai yra e, įspręsti. Is, Nors vakarų Balkanų bendradarbiavimas pagerėjo, tačiau nereikėtų pamiršti ilgai egzistavusios įtampos. Nes, li, nes tie ta egzistuojanti įtampa iš tiesų nėra naudinga. Toliau, kad plėtros procesas būtų sėkmingas, ir duotų naudą mūsų piliečiams, reikia e, užtikrinti taiką regione. Ačiū gerbiami kolegos, ačiū komiteto nariams už tai, kad mane išklausėte. Ačiū. Molte grazie, signor Ministro. Iniziamo il dibattito. Alla parola. Taigi pradėkime diskusijas. Ponas Salafranka pirmiausiai. Ačiū pirmininkė. Štai čia aš sėdžiu. Labai dėkoju už e, šį bendrą vaizdą, kurį nutapėte kalbėdami kalbėdamas apie šalis kandidates ir galimas šalis kandidates. Taryba taip pat labai greitai išreikš savo nuomonę dėl šios pažangos ataskaitos. Ministrė, aš sutinku su jūsų vertinimu, kad visos kandidatės šalis turi būti vertinamos atskirai dėl savo pažangos, tačiau atsižvelgiant į dabartinės gali, aplinkybės politinės valios nepakanka. Aišku, reikia atsižvelgti į šalyje esančias sąlygas, galbūt jos ir pereinamojo pobūdžio, bet, bet kuriuo atveju norėčiau paklausti jūsų ministrę, ypač apie, apie tai, kad, kadangi tai yra ilgalaikė, ilgalaikis procesas ir jūs kalbėjote apie mm, buvusią pir, pirmininkavusią šalį, būsimą, kad trys šalis dirba trejate. Ir Norėčiau paminėti, kad gruodžio pirmąją mes paminėjome Lisabonos sutarties įsigaliojimo metinės. Tada susikūrė ir išorės veiksmų taryba. Per šios pirmosius metus buvo įdomių epizodų. Louis Michel nebuvo išrinktas jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi vietojo Šveicarijos kandidatas gavo šį postą, o rugsėjo mėnesį e, ponas Van Rompuis pasisakė jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Taigi Lisabono sutartis buvo skirta naujam pagreičiai suteikti, bet ar matote teigiamą Lisabono sutarties poveikį plėtros procesui ar ne? Uh, O po to, perinant prie detalesnių šalies aprašymų, norėčiau paklausti, kokia yra bendra atmosfera atsižvelgiant į ekonominę krizę. Kokia taip pat yra taryba ir nuotaikos taryboje šiuo klausimu. Ar bus įmanoma ją nukreipti pagal jūsų minėtus prioritetus? Ar atsižvelgiant į ekonominį neiškumą, diskusijas dėl biudžeto ir nepavykusį taikinimą, mes viską vykdysime kaip įprastai? Ar bus suteikta nauja atnaujinta iniciatyva Europos plėtrai? Ačiū. Ačiū, ponė Salafranka. Dabar ponė Flotra. Ji yra e, delegacijos ryšiams su Turkija vadovė. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už jūsų pristatymą ministrė. Jūs atstovaujate tarybai pirmininkaujančią šalį ir aš pritariu Jums, kad plėtros procesas yra labai politizuotas ir kartais taip pat ir jautrus. Tai ypač pasakytina apie Turkiją ir daugelį pateikiamų argumentų galima apversti aukštyn kojomis, remiantis ekonominę krizę kaip pretekstu sulėtinti procesą. Manau, kad jei pažvelgtumėte į Turkijos augimo mastus ir kokia gyvybinga jos darbo rinka, kai kurios mūsų šalis galėtų tik pasvajoti apie tokią sėkmę. Tačiau, na, neaišku, ar tas augimas yra tvarus, bet bet kuriuo atveju yra daug darbo vietų toje šalyje. Tačiau nemanau, kad galima tuo pasinaudoti priešinantis Turkijos prisijungimus. prisijungimui. Taip pat pritariu Jums dėl to, kokią žinę reikia siūsti Turkijai. Būtent teisės viršenybė, e, reformos tai ir sako Europos parlamento nariai lankydamiesi Turkija, Turkijoje. Reikia taikyti atitinkamus protokolus, tai būtina. Turime būti tvirti ir logiški, kalbėdamiesi su Turkija. Bet aš norėčiau sužinoti, kokią žinę jūs pats ketinate nusiųsti tarybos nariams, kalbant apie Turkiją. patys Turkijai turime siūsti nuoseklę žinias, bet man atrodo, kad taip pat turime patikslinti ir savo pačių strategiją, kogi mes siekiame. Taip pat reikia užtikrinti, kad procesas, kurį vykdo taryba, būtų logiškas ir teisingas. Būtų, būčiau nusivylusi ir sunerimusi, jei pirmininkaujant jums šalis, kuri pagaliau pademonstravo labai daug dinamizmo, palaikydama plėtros procesą, taigi būtų labai liūdna, kad pirmininkaujant tai šaliai nebūtų atidarytas nei vienas skirsnis šiame plėtros procese. Žinome, kad Turkijoje jau atliktas tam tikras darbas, kuris leistų atidaryti tam tikrus skirsnius, pavyzdžiui, dėl konkurencijos. Taigi noriu žinoti, kokią žinią norite pasiūsti tarybai galbūt atsižvelgiant ir į tam tikrą paruošiamą į darbą, kurį galėtų nuveikti, atlikti taryba, kad užtikrintume, jog liekame teisingame kelyje, užtikrindami e, teisingą požiūrį į Turkiją. Man atrodo, kad kai kurių žmonių abejonės ir būkštavimai gali padaryti labai neigiamą poveikį tiek Europai, tiek demokratinėms reformoms Turkijoje. Taigi manau, kad svarbu, jog jūs kaip tarybos, tarybai pirmininkaujantį šalis imtumėtės iniciatyvų, kurios leistų mums išeiti iš šios, iš šios sąstingio. Dabar ponas Kačin, kuris yra pranešėjęs dėl Serbijos. Ačiū pirmininkė, ministrė. Norėčiau paklausti jūs apie jūsų pastangas e, gerinant situaciją Kipre. Neklausiu apie Turkiją, bet e, apie dėrybas tarp dviejų prezidentų, sprendžiant dabartinę situaciją ir e, siekiant ateityje suvienytos salos. Ar jūsų pirmininkaujantį šalis būtų pasirengusi ką nors padaryti prieš baigiantis jūsų kadencijai. Ačiū. Dabar ponas Angurakis. Ačiū. Turiu tris klausimus. Pirminkančiai šaliai ir konkrečiai ministrui. Jis kalbėjo apie tam tikrą nerimą. Atsižvelgiant. Jis taip pat kalbėjo apie poreikį pilnai gyvendinti susitarimą su Serbija ir Makedonija. Taigi, apie kokius tiksliai būkštavimus jis kalbėjo? Antras klausimas. Ar supratote tą klausimą? Klausė kalbėtojas. aš neminėjau. Aš kalbėjau apie Okrid susitarimą. Bent jau taip pats esu supratęs. Ar jums kyla kažkoks nerimas? dėl šios sutarties įgyvendinimo. Taigi, kas jūs neramina, tai norėčiau sužinoti. Kas jūs neramina dėl OKRID susitarimo įgyvendinimo? Antras klausimas. Dėl Kroatijos. Skaičiau, kad Eurobarometer apklausoje dauguma kroatų pasisako prieš narystę Europos Sąjungoje. Ar žinote, ko, dėl kokių priežasčių taip yra? Ir kokios būtų to pasiekmes? Ir trečias klausimas. Dėl įvykių Bosnijoje ir Hercegovinoje. Ir ypač konkrečiai dėl, dėl jungtinių tautų vyriausiojo galiotinio Noriu sužinoti, koks buvo tvarkaraštis šią temą šiuo klausimu. Taip pat dėl Kosovo statuso Europos Sąjungos ir tarybos lygmenyje. Kalbant apie Europos struktūras, kokie pokyčiai įvyko šioje srityje? Ar vyksta koks nors darbas sprendžiant Kosovo situaciją? Ačiū, ponė Angurakis. Dabar žodis ponui Poselt. Pirmininkė, mums įdomu išgirsti naują informaciją, taigi noriu paklausti tam tikrų dalykų. Pirmas klausimas. Ar manote, kad iki metų pabaigos būtų, uždaryti, būtų galima uždaryti kokiu nors papildomu darybiniu skirsniu darybose su Kroatija? Uh, Ir ar manote, kad per būsimą Vengrijos pirmininkavimą galima būtų užbaigti tas dėrybas? Antras klausimas. Ar ketinate gruodžio mėnesį tarybos metu sutarti dėl dėrybų kitais metais pradžios datos? Tai tokie būtų du konkretūs klausimai. Dabar ponas Kornelson. Pone. Kelios pastabos dėl Bosnijos ir Makedonijos ir tarptautinio baudžiamojo tribunolo. Dėl Bosnijos minėjote, kad ten politikams reikia surasti bendrą poziciją. Tai yra tiesa, tačiau manau, kad įvairios Europos šalis taip pat turėtų surasti bendrą poziciją ir jos laikytis. nes yra daug nesutarimų. Nuolat kalbama apie Taip pat girdėjau, kad Bosniai norėtų kaip galima greičiau pasitraukti iš šio proceso. O man atrodo, reikia pasiūsti kaip tik priešingą žinę, kad mums jie rūpi ir mes nepasitrauksime, kol ten bus sukurta patikima valstybė. Ir man atrodo, kad taryba turėtų paraginti ponę Ašton su komisija imtis iniciatyvos e, paskatinti gerai parengtas reformas toje šalyje. Taigi ar, ar yra kokių pokyčių šiuo atžvilgiu dėl Serbijos? Tarybos e, spalio 25 priimtas sprendimas e, sako, kad taryba suteiktų bet kokią būtiną pagalbą Serbijai, sulaikant Mladičių ir Radičių. Manau, tai puikiai mintis. Taip pat taryba, manau, turėtų aktyviai siūlyti tą pagalbą, bet kokiais būdais. Taip pat man įdomu, ar taryboje svarstomi tokie pagalbos teikimo būdai ir galiausiai Makedonija. Praėjusi kartą, kai kalbėjausi su Makedonijos gyventojais, ES įvaizdis ten buvo nekoks. Žmonės mane, kad juos šantažuoja šalis, kuris jau yra šios sąjungos narė. Taigi, ar taryba ką nors daro, kad Graikija atsietų pavadinimo klausimą nuo bendro plėtros proceso. Ačiū. Grazie, onorevole Kor. Dėkoju, gerbiamai Kornelisen. Dabar ponas Šioplin. Ačiū, ponė pirmininkė, turiu du klausimus kaip Belgija žiūri į artėjantį e, Vengrijos pirmininkavimą ir kaip vyko bendradarbiavimas tarp trijų pirmininkaujančių šalių ir ar bus pateiktos rekomendacijos Vengrijai kaip perimsiančiai pirmininkavimą šaliai. Ir antras mano klausimas būtų toks. Jūs minėjote užduotis, kurias turi vykdyti šalis. Aš manau, kad tai yra sudėtingas klausimas, kurio mes vengiame. Iš esmės, Europos liaudės nori turėti galimybę kalbėti ir pasisakyti apie plėtrą. Tai kai mes kalbame apie plėtrą, turėtume kalbėti ne tik apie šalių kandidačių liaudį, bet ir apie ES liaudį kaip tokią. Norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate spręsti šį klausimą. Dėkoju ponui Šioklin. Daugiau norinčių klausti nėra. Ne. Atsiprašau. Pone Lunaček, pranešėja ir pono Stanak. Pirmiausia, pone Lunaček. Dėkoju, pirmininkė. Ministrė, tarybos vadovę Turbūt taip reikėtų jumis kreiptis. Taigi sveiki. Labą dieną, atsiprašau, pavėlavau, bet e, turėjau dalyvauti kitame posėdėje. Negirdėjau viso jūsų pasisakymo, bet aš esu pranešėję Kosovo klausimui. Prieš rinkimus penkias dienas praleidau Kosove. Ir turiu vieną tokį didelį klausimą susijusiu su Kosovu. Kita klausimą iškėlė jau kitas mano kolega. Taigi norėčiau sužinoti, ar penkios šalis, kurios nėra pripažinusios Kosovo statuso, ketina tą padaryti. Europos Sąjunga, jos institucijos, misijos turi tam tikrą poziciją ir ta pozicija turėtų būti vieninga ir bendra. Dėl vizų supaprastinimo klausimo, ar procesas stringa dėl to, kad Kosovo statusas nepripažintas, ar dėl Bosnijos, apskritai kokios yra to proceso strigimo priežastis ir kaip ketinama pripažinti Kosovą ir ar yra numatytas planas supaprastinti vizų režimą Kosovui. Bosniai, Albanai nuo gruodžio 15 dienos galės tuo džiaugtis. Vieninteliai, kurie yra palikti nuo šaly, yra Kosovo piliečiai. Tarp jų yra daugybė jaunų žmonių, kurie negali keliauti, ir patys savo akimis pamatyti, kas yra ta taip giriama Europa. Aš žinau, kas vyksta Kosove, e, žinau, koks bus parlamentas Kosove ir kokiu veiksmu Kosovo parlamentarai ketina imtis. Ir kiek man yra žinoma, taryba, komisija nenori kalba apie galimybę pradėti kalbėti apie vizų supaprastinimo režimą. Tai nėra labai gerai, nes tokiu atveju mes galime prarasti Kosovo žmonių pritarimą siekti europinės perspektyvos. Taigi, ką jūs darote siekdamas įtikinti Europos valstybės narės įvesti bevizį režimą Kosovui ir ką jūs darote šią linkmę. Kitas klausimas susijęs su Juotkalnyje. Žinoma, yra problemų e, su privatizacija, ypač energetikos srityje. Ar jums tai atrodo problema, kaip jūs sprendžiate šį klausimą, nes Juotkalnyjos valdžia yra na, mažiausiai neskaidri. E, ir tie privatizavimo reikalai yra labai neskaidrus. Ar jūs kalbate apie skaidrumo didinimą Jotkalnyjoje ir apie kovą su korupcija toje šalyje? Dėkoju. Dėkoju, ponai Lunačiak, dabar ponas Tanok. Ačiū pirmininkė, aš esu pranešėjęs Jotkalnyjos klausimu, bet aš nekalbėsiu apie Jotkalnyją, nes dokumentai susijęs su Jotkalnyje yra tikrai neprieštaringi lyginant su kitomis Vakarų Balkanų šalimis, Juotkalnijos kaiminėmis. Bet e, atkreipsiu dėmesį į kolegės Lūnečiak pasisakymą, ypač jos pastabą susijusią su privatizavimo sunkumais. Aš su tuo sutinku. Iš tikrųjų, Juotkalnijai reikia didesnio skaidrumo, ypač privatizuojant tas rytis, kurias kontroliavo vyriausybė. Dabar aš norėčiau užduoti klausimą susijusi su Lisabono sutarties įsigaliojimu. Kaipgi veikia sutarties nuostatos, perimant pirmininkavimą ir kaip, koks yra pono Van Rumpoj vaidmuo ir vyr įgaliotinės funkcija kaip dabar bendradarbiauja visos šios institucijos su rotuojančia pirmininkaujančia šalimi. Nes jūs esate turbūt paskutinis, kuris užima tokią padėtį. Nes Europos išorės veiksmų tarnyba pradės funkcionuoti kitais metais ir užsienio reikalai, plėtra, saugumas, gynyba bus vadovų išorės veiksmų tarnybos uždavinys. Ačiū, ponė Tanok. Dar ponas Kasulydis nori pasisakyti, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Spaudos pranešimuose sakoma, kad jūs esate sąžiningas besiderantysis, ieškant konflikto tarp Graikijos ir Kipro ir vykdant Ankaros susitarimą. Aš norėčiau paprašyti pateikti daugiau informacijos apie jūsų pastangas. Jeigu to padaryti negalite, galėčiau patikinti, kad tai, ką sakėte, nediskriminacinis Ankaros protokolo ratifikavimas yra įtrauktas į jūsų pateiktą pasiūlymą. Dėkoju ponui Kasulinis. O dabar suteiksiu žodį jums, ponė ministrė. Dešimt kolegų kalbėjo ir jie uždavė kur kas daugiau negu dešimt klausimų. Ačiū. Na, pasistengsiu kalbėti trumpai, bet pasistengsiu atsakyti į įvairias išsakytas pastabas. Pasižymėjau kai kuriuos pastebėjimus, kuriuos galiu spręsti, perdosiu tam tikrus dalykus e, toms institucijoms, kurios gali šios klausimus e, spręsti. Ir pabandysiu atsakyti kai kuriuos iš jūsų užduotų klausimų. Ponas Salafranka kalbėjo apie pastarojo meto įvykius, apie jungtinės tautas, apie balsavimą. Tai yra uh, nėra taip tiesiogiai susijęs su plėtra. Tačiau tiesa yra ta, kad pagal Lisabonos sutartį mes turėtume kalbėti vienu balsu ir tą turėtume daryti ne tik darydami pareiškimus, bet ir praktiškai dirbdami. Kolega kalbėjo apie plėtros karštlygę ir klausė, kokia yra mūsų pozicija šiuo klausimu. Galiu pasakyti, kad mes labai praktiškai žiūrėjome į savo kaip pirmininkaujančios šalies užduotis. Mes žinome, kad vien tik deklaracijos net neša jokios naudos, jeigu tų deklaracijų nelydi konkretus praktiniai veiksmai. Taigi mes labai stengiamės, kad procesas judėtų, kad jis nestriktų. Mūsų tikslas buvo įrodyti šalims kandidatėms, kad į jas yra žiūrima rimtai, tačiau tuo pačiu patikinti, kad jos yra vertinamos vadovaujantis pasiekimais ir nuopelnais. Ir galiu tik tai pakartoti, kad šis procesas nėra įrėmintas laike. Nes tą galima būtų palyginti su studentu, kuris nuolat klausia, kada man bus įteiktas diplomas. Gal reikėtų klausti, kada vyks egzaminai. Ir vėlgi čia, kalbant apie mūsų darbą, didžiausias dėmesys yra skiriamas aky nuostatų perkelimui į nacionalinę teisę. Taigi mūsų tikslas yra užtikrinti, kad tas traukinys judėtų į priekį, bet čia nėra jokių galutinių konkrečių datų. Dabar ponia Fliotra sakė, kad ekonominės aplinkybės neigiamai veikia plėtrą. Taip, tai yra tiesa. Galima apie tai aiškiai kalbėti, tačiau į plėtros procesą. Yra ir tokių, yra tokių, kurie žiūri kaip į grėsmę, kaip į plėtrą, taip neturėtų būti. Taigi jūs manęs klausėte, kokią žinę ketiname pasiūsti tarybos nariams. Mes tą ketiname ir pasakyti. Jūs taip pat minėjote pavyzdį, savo pasisakymę paminėjote Turkiją, Aš manau, kad kolegoms taryboje turėtume pasakyti štai ką. Turkijoje lankiausi ne kartą, per pastarosius kelias mėnesius buvau susitikęs su įvairių institucijų atstovais, taip pat religinių mažumų atstovais, žmogaus teisų organizacijų judėjimo atstovais, įvairių ekonominių grupuočių atstovais nebūtinai tų ekonominių grupių, kurios yra susijusios su vyriausybė, bet visi tie atstovai primiktinai teigia, kad e, Turkijoje padaryta nemažai pokyčių būtent dėl to, kad Turkija siekia narystės Europos Sąjungoje. Ir tie žmonės e, manęs prašė užtikrinti, kad Europa nenusisuktų nuo Turkijos. Jie teigia, kad gyvenimas Turkijoje keičiasi dėl galimybės ES tapti ES nare. Taigi galima pasakyti, kad jie tikrai nuveikė daug siekdami dėrėtis dėl aštuntojo dėrybinio skyriaus. Ir nepakanka vien tik tai perkelti teisės nuostatų, būtina įstatymus ir įgyvendinti, ir tai yra svarbiausia. Reikia ne tik perkelti Europos teisės aktų nuostatas, būtina perkelus nuostatas jas įgyvendinti. Mm, gruodžio 14 dieną mes kalbėsime dėl 8 dėrybinio skyrių susijusio su konkurencingumo užtikrinimu dabar dėl Kipro. Jau išanginėje kalboje bandžiau pabrėžti, kad man buvo svarbu vykdyti savo funkciją. Mano funkcija buvo neužimti jungtinių tautų vietos. Jungtinės tautos vykdo savo procesą, kuris tęsiasi jau ilgai. Manogi pareiga buvo per tuos šešis mėnesius pasirūpinti, kad plėtros procesas judėtų pirmyn. Žinau, kad yra nesutarimų tarp Kipro ir Turkijos ir ši problema nėra išspręsta. Žinoma, lankiausi Nikosijoje, buvau susitikęs su prezidentu Kristofijas, bandžiau suvokti, problemos sudėtingumą ir aptarti galimus sprendimus, bet kad e, užtikrinčiau plėtros proceso dinamiškumą, turėjau viską išsiaiškinti ir žiūrėjau į ir svaršiau, kokie dėrybiniai skyriai gali būti pradėti atidaryti su Turkija. Nes tiek mažai tokių dėrybinių skyrių lieka, kurie nėra susijęti su politika. Taigi iš esmės tokių galimų atidaryti dėrybinių skyrių skaičius yra stipriai sumažėjęs. Manau, kad geresnę atmosferą būtų galima sukurti išsprendus Kipro problemą arba visiškai įgyventinus Ankaros protokolą. Dėl to aš nekartą kalbėjau apie šios klausimus ir raginau atidaryti naujus dėrybinius skyrius. Aš nenorėjau tapti kitų jungtinių tautų atstovų. Visi mes turime savo pareigas, savo funkcijas, bet palaikiau glaudų ryšį su tais, kurie yra atsakingi už šį klausimą. Dabar dėl ORID susitarimo. Taip, mūsų nuomonė susitarimas yra labai svarbus. Jį sudaryti padėjo ir ES, kad būtų sumažinta įtampa Komisija teigia, kad šis sustarimas yra labai svarbus, todėl šalių vyriausybės turi daryti kur kas daugiau, kad jis būtų įgyvendintas. Jūs manęs klausėte, dėl ko man kyla nerimas. Aš čia paminėčiau decentralizacijos procesą ir vietos administracijos institucijų finansavimą bei bendradarbiavimą su Europos taryba. Taigi mums nerima kelia keletas klausimų. E, Bosnija ir Hercegovina. Čia pasistengsiu atsakyti labai atsargiai. Gruodžio 14 dieną mes norėsime pasiūsti teigiamą signalą šiai šaliai. Žinoma, ši šalis siekia europinės perspektyvos, tačiau yra išlikę dar daug klausimų. Tas pats dėl Kosovo. Dėl to aš šias šalis ir pristačiau pačioje pradžioje. Susitikime su užsienio reikalų ministrais vykusiame Sarajeve, dar pirmininkaujant Ispanijai, buvo pasiūstas aiškus signalas, rodantis, kad visos šalis turi perspektyvą Europos Sąjungoje. Bet mes tuomet nekalbėjome apie jokį kalendorinį planą, tiesiog paskatinome tolesnius veiksmus. Dėl pripažinimo klausimo. Než, negalėčiau pasakyti, kad situacija yra pasi, pasikeitusi. 22 šalis pripažino Kosovą, 5 dar ne. Atsakysiu ir ponui Salafrankai, kuris klausė, ar Lisabono sutartis sudarė galimybės mums kalbėti vienu balsu. Taip, tikrai taip, nes jungtinėse tautose, tvirtinant rezoliuciją dėl Serbijos, mes galėjome išreikšti vieningą 27 valstybių nuomonę. Net nepaisant to, kad 22 šalis pripažino Kosovo nepriklausomybę, o penkios dar ne. Taigi mes tikrai dar ne viską padarėme, kad kalbėtume vienu balsu, bet situacija yra pagerėjusi. Tai tiek dėl tų penkių valstybių narių, kurios dar nepripažino Kosovo. Dabar dėl Kroatijos ir kiek dėrybinių skyrių dar mes galėsime atidaryti. Turite suprasti ir mano vaidmenį. Aš esu dėrybininkas ir mano pareiga yra dėti pastangas siekiant sutarimo. Turiu pasakyti, kad mes svarstysime labai intensyviai mažiausiai tris dėrybinius skyrius ir ketiname pasiekti uh, juose pažangos. Dar vienas su Kroatija susijęs klausimas buvo toks, kad ar Vengrijai baigiant pirmininkavimą bus baigtos Kroatijos dėrybos dėl ES narystės. Na, aš nemėgstu taip prognozuoti ir negalėčiau kalbėti už kolegas. Reikia būti realistams. Ir aš manau, kad kroatai ir patys realiai mato situaciją. Dažnai girdžiu, kad entuziastingai nusiteikusios šalis numato ankstesnę datą negu kad patys kroatai, nes kroatai puikiai žino, kad turi dar įdėti nemažai pastangų ir turi šį beitą paukoti, kad galėtų susidėrėti dėl konkurencijos dėrybinio skyriaus. Reikia uždaryti tam tikras gamiklas, reikia baigti subsidijuoti uh, tam tikrą pramonę, tai reiškia, kad e, žmonės neteks e, darbo vietų. Tai nėra paprasta ir aš džiaugiuosi ir giriu, sveikinu Kroatijos vyriausybę, kad e, ji aktyviai ir atvirai kalba su savo gyventojais ir nenumato konkrečių stojimo datų. Taigi tokį klausimą reikėtų pirmiausia užduoti patiems kruatams, nes jie geriausiai žino, ką dar reikia padaryti, norint pasiekti finišą. What did I say? Ja, maar zeg me wat het probleem is. Ja, ja, ja, ja dat weet ik. Diplomats want to protect me against myself. Diplomatai nori apsaugoti manęs, mane nuo manęs paties. Iš tiesų nenorėjau suklysti, kalbėdamas apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, kažką kitą pasižymėjau savo popieriuose, tačiau išgirdote tai, ką aš pasakiau. Na, jeigu jis pralinksmino, tai jau gerai. Tie, kurie pasakė, kad yra skubama padaryti pažangą sprendžiant vardo klausimą. Taip, iš tiesų, su tokia nuomonė sutinkame daugelis. Kai kurie klausia, ar mes darome spaudimą. Taip, mes tą spaudimą darome, tačiau mes e, darome e, spaudimą protingai, nes e, sprendimo ieškojimas yra kaip dvipusė gatvė. Reikia dviejų pusių, kad sustarimas būtų sudarytas. Aš pasakiau, kad yra daromos pastangos, kad būtų išspręstas vardo klausimas. Mums, kaip pirmininkaujančiai šaliai, buvo labai svarbu stebėti e, situaciją ir žinoti, kad nepaisant to, kad bus įspręstas vardo klausimas, bus dar daug problemų perkeliant ES teisės aktus. Valstybė narė priartėja prie ES, perkeldama ES teisės aktus. Ta norėčiau įvardinti. Labai dažnai žmonės teigia, kad visos mūsų dedamos pastangos, visos jūsų iškeltos užduotis dėl ES teisės aktų perkelimo. Tačiau aš sakau, kad tai yra dovana, kurią jūs suteikėte savo piliečiams, pažiūrėjau, kalbant apie maisto saugą, E, suteikiant didesnį skaidrumą tam tikrų procedūrų ar e, užtikrinant teisės viršinybės principą. Tai yra dovana jūsų piliečiams. Ir man atrodo, mes turėtumėm didžiuotis tuo, kad e, priartėjame prie ES teisės aktų. Tai jau pažanga pati savaime, kurią daro valstybė. Pritariu tiems, kurie kalbėjo apie paramą. Ir ekspertų paramą šalims, kurios siekia integruoti į savo teisinę ES teisės aktus. Tai yra daroma. Galbūt nesileisiu į detalės dėl paprastos priežasties. Komisaras Fuller yra atsakingas už šios paramos organizavimą. Pabaigoje diskusijų buvo užduotas klausimas dėl skirtingų e, struktūrų ES paramos e, skirtos plėtrai. Kiti paklausė, ar paskutinį kartą pirmininkaujantį šalis aptarė plėtros klausimą. Ne. Man atrodo klaidinga mąstyti, kad vieną dieną klausimą spręs tik tai išorės santykių e, tarnyba. Ne, plėtros procesas yra tarp vyriausybinis klausimas kitos pirmininkančios šalis dės savo indėlį politinėme procese, siekiant konsensuso tarp valstybių narių dėl vienos ar kitos kandidatės šalies integravimo Europos Sąjungą. Ar bus išsaugoti glaudus santykiai su komisija? Taip. Ar bus išsaugoti glaudus santykiai su kitomis struktūromis? E, ES? Taip. Tačiau, kaip minėjau, už šį klausimą kompetitinga bus e, pirmininkaujantį šalis. Porne, pone Kornelijos uždavė labai daug įdomų klausimą. Buvo kalbama apie šalių trejetą. Taip pat buvo kalbama apie tai, kaip turėtų būti e, pateikiama informacija valstybėse narėse. Aš dabar kalbu kaip e, nacionalinis politikas. Viena iš didžiausių ES projektų tragedijų nėra susijusi su plėtra. Tačiau tragedija glūdi tame, kad nacionaliniai politikai e, priprato prie lengvų sprendimų ir pasiūsdami blogą žinę apie blogus dalykus ir kaltindami apie tai ES. Na, kai turi pasakyti e, apie teigiamus dalykus, priskiria šią garbę savo. Taigi, nacionaliniai politikai, kaip jie kalba apie ES, tai yra svarbu, siekiant įtikinti visuomenę apie mūsų atliekamus darbus. Na, plėtros proceso galimybių akcentavimas, būtent to to mes turime reikalauti iš mūsų politikų. Todėl jūsų idėjos dėl liaudies labai įdomios. Na, nesakau, kad rytoj visą tai mes galėsime ir gyveninti. Dabar dėl Kosovo. Savo įžanginėje kalboje aš aiškiai pasakiau, kad mes taip pat dirbame, kad būtų E, pradėtas vizų liberalizavimo e, dialogas su Kosovu. Taip pat e, galvojame apie galimybę sudaryti laisvos priekybos susitarimą su Kosovu. Taigi tai rodo, kad ES siunčia aiškę žinę, kad Kosovas bei Kosovo žmonės, jų likimas yra mums svarbus ir kad jie turėtų eiti tuo keliu, kuris jiems e, buvo pasiūlytas mūsų. Paskutinis klausimas. Ne, aš nepateiksiu informacijos komitetui apie savo pastangas, e, kad būtų gyvenintas Ankaros protokolas. Savo pasisakymę jūs minėjate, kad šis procesas neturi būti palaipsnis. Leiskite man nesutikti. Man atrodo, kad politikoje labai dažnai svarbų žingsniai yra dedami, kad būtų suformuotas pasitikėjimas. Diskusijų e, pasikeitimas, pažanga yra daroma būtent palaipsniui. Taigi, ačiū, man atrodo, aš atsakiau visus jūsų kiltus klausimus. Grazie, un eh, <clears throat> incontro molto utile e interessante, credo anche. Dėkoju, tai buvo labai naudingas ir įdomus susitikimas. Esu tikras, kad visi kolegos labai vertina jūsų atvirumą ir glaustumą. Taigi dar sėki dėkoju. Ir dar sėki kviečiame jūs apsilankyti čia artimoje ateityje, kad galėtume ir toliau puoselėti santykių su taryba. Ne. Taigi, dėkoju dar sėkiai ir tikiuosi jūs vėl greitų metų sutikti. Bene, allora siccome abbiamo qualche minuto. Kadangi turime kelias minutės, nes dar netėjo laikas balsavimui, o vakar nebuvo įmanoma aptarti ketvirtojo ir penktojo punktų, būtent Kačino pranešimo. Norėčiau suteikti žodį ponui Kačin. Jis šiandien negaišins mūsų laiko, bet tiesiog tai tokiu būdu naudingai praleistume 10 minučių liek, liek, liekančių iki balsavimo pradžios. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, kolegos. Pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams ir visiems kolegoms už vertingą indėlį. Kartu su šešėliniais pranešėjais mes e, parengėme 18 kompromisinių pakeitimų, kurie kurie apima daugiau nei trečdalį pradinių pakeitimų. Tai yra svarbus vakarų Balkanų šalių integravimosi į ES momentas. Kroatija jau priartėjo prie dėrybų pabaigos, Juotkalnyje kitą mėnesį taps šalimi kandidatė, jau šį mėnesį atsiprašo kalbėtojas, tai yra labai teigiamas poslinkis visam regionui. Serbija taip pat turėtų pasinaudoti tuo pagreičiu. Kaip vienas kolega pažymėjo, ši rezoliucija dėl Serbijos pažangos integracijos procese bus pati teigiamiausia iki šiol. Tikiuosi, kad ji pažymės pagreitintų reformų Serbijoje pradžią, kurios galiausiai baigsis tuo, kad Serbija prisijungs prie ES. E, ministrui pirmininkui Cvetkovič buvo įteiktas klausimynas. E, valstybė turi sustiprinti savo pastangas E, vykdant reformas. Dar vienas iššūkis yra vykdoma teismų sistemos reforma. Sveikinu tai, kad Serbijos valdžia labai rimtai žiūri į šios klausimus ir tikiuosi, kad stebėsime žymę pažangą ateityje. Kalbant apie stabilizacijos ir asociacijos sustarimo su Serbija ratifikavimą, uh, Norėčiau priminti kolegoms, kad šis susitarimas labai svarbus stojimo prasme. Jis suteikia ES ir šalims kandidatėms e, tam tikrą sistemą abipusiems santykiams. Tai taip pat prisideda prie regiono stabilumo. Tokiu būdu pasidaro apčiuopiama ES perspektyva. Serbijos nacionalinė asamblėja 2008 metų Mm, rugsėjai ratifikavo šį susitarimą. Ir valdančiai, ir, ir tačiau dėja, Belgradas ne, nepakankamai bendradarbiavo su tarptautiniu baudžiamuoju tribunolu, todėl iki šių metų Liepos nebuvo galima pradėti dėrybų. 11 nacionalinių parlamentų jau yra ratifikavę šį stabilizacijos susitarimą ir raginu 16 likusių valstybių narių, kad ratifikuotų šį susitarimą su Serbija kaip galima greičiau. ES vaidmuo yra labai svarbus Europos integracijos procese. Mūsų darbą atidžiai stebi, mūsų žinių klausosi atidžiai. Tačiau, taigi, ratifikavus stabilizacijos ir asociacijos susitarimą, visos institucijos galėtų imtis reikiamų žingsnių įgyvendinant TBT e, vyriausiojo pro, prokuroro re, rekomendacijas. Serbijos valdžios institucijos užtikrins, kad šis procesas ir toliau tęsis sklandžiai. Ačiū uždėmesi, esu atviras diskusijai ir klausimams dėl pakeitimo. Grazie, onorevole Kacin. Eh, abbiamo... Ačiū, ponia Kacin. Turime laiko trims vienos minutės pasisakymams. Pone Kopa. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Pirmiausia, sveikinu pranešėjų už labai teigiamą ir gerą pranešimą apie Serbiją kuris siunčia labai konkrečią žinę dėl Europos, europinės šios šalies perspektyvos, taip pat už jo konstruktyvų požiūrį į kompromisinius pakeitimus. Mūsų frakcija mano, kad reikėtų pasiūsti Serbijai aiškę žinę, e, atsižvelgiant į padarytą pažangą, bet taip pat ir pabrėžiant liekančias problemas. Norėčiau paminėti du dalykus. Pirma, TBT. E, Palaikome pranešėjo poziciją, kaip ir buvo pasakyta tarybos spalio išvadose, kad e, geriausias bendradarbiavimo įrodymas būtų areštas ir tikimės, kad tikimės, kad sulauksime rezultatų. Antra, Kosovas. Mums tai svarbu. Mes žinome, kad Kosovas yra labai skaldantis klausimas šiame komitete, taigi neturėtume pasiūsti suskaldytos žinios ir tame pranešime dėl Serbijos. Mūsų frakcija laikosi dviejų, būtent ketvirtojo ir trečiojo kompromisinių pakeitimų, kurie buvo sutarti, tačiau nepalaikysime kitų pakeitimų dėl Kosovo. Ir raginame kitas frakcijas daryti tą patį. Galiausiai noriu padėkoti pranešėjui ir svarbu pasiūsti vieningą stiprią žinę apie, Europo, apie Europinę Serbijos perspektyvą. Ačiū. Dabar ponė Kornelison vieną minutę. Aš taip pat vertinu tą darbą, kurį atliko ponas Kačin, taip pat ir aš buvau šešėlinė pranešėja viena iš jų. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tarptautinį baudžiamąjį tribunolą. Aš esu bo, savo frakcijos pranešėja dėl Bosnijos ir manau svarbu, kad mes kaip Europos parlamentas e, išliktume tvirti dėl dėrybose su Serbija. E, Mladičius turi būti sugautas ne tik pa, pačios Serbijos labui, kur daugelis žmonių laiko save karo aukomis užuot. Už E, realiai pažvelgia į praeitį. Tačiau taip pat ir Bosnijai tai yra labai svarbu. Šiemet 775 genocido aukos buvo perlaidotos, taigi tas nusikaltėlis tikrai turi būti sugautas. Ir Serbija turi padaryti viską, kad taip įvyktų. Priejas pranešimas buvo labai kritiškas ir neaišku, ar sekantis pažangos ataskaita bus tokia pati, o gal dar kritiškesnė. E, tarptautinis baudžiamasis tribunolas dar tęsis du metus, o pilnas bendradarbiavimas yra svarbus kriterijus, taigi raginu visus būti tvirtais. Penktame kompromis, penktai kompromisą mes išsamei aptarėme šešėlinių pranešėjų posėdėje. Dauguma frakcijų sutarė, kad reikia išbraukti žodžius the most kad skambėtų taip pranešimas. Remaining two fugitives eh, to The Hague can be deemed as convincing evidence of full cooperation. Um, so this, this Taigi, balsuosime atskirai, kiek supratau, dėl tų žodžių the most ir aš jūs raginu jų neįtraukti. Ir galbūt taip pat pagalvoti, kaip performuluoti šį tekstą, kai sulauksime Bramits pranešimo. Bene, eh, onorevole eh, Schöpflin e con lei finiamo il dibattito. Un minuto, per favore. Dabar ponas Šoplin ir, ir tada baigsime. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Manau, kad tai puikus pranešimas, manau, kompromisai irgi yra geri, mes e, labai stengiamės juos parengti, aš sveikinu poną Kačin ir pritariu beveik viskam, kas buvo pasakyta. Benissimo, allora possiamo procedere alle operazioni di voto eh, di invito. Puiku, dabar pereikime prie balsavimo. Partiamo con la proposta di risoluzione sul processo di integrazione europea della Serbia e accordo. Balsuosime dėl Europos integracijos proceso Serbijai. Pirmas, pirmoji dalis, 19 pakeitimas, kas už Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Dvidešimtasis. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. Dvidešimt pirmasis pakeitimas. E, Kas už? Prieš? Susilaikė atmesta. Dvidešimt antrasis pakeitimas. Žodinis pakeitimas. Kas už? E, prieš? Susilaikė priimta. Kompromisas pirmasis. Kas už prieš susilaikė priimta. Antrasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 36 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Trečiasis kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 41 pakeitimas. Tai yra balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už A, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis 41 pakeitimo. Taigi, pradedame balsuoti. 47 balsavo, baigiame balsuoti. 24 už, 23 prieš. Ar kas nors neturi balsavimo kortelės? Ar kas nurodykite, kaip norite balsuoti? Kas už? Aš neturėjau savo kortelės. Aš esu prieš. Na. Taigi, pirmoji dalis pasitikriname, kas už 41 pakeitimo pirmą dalį. Pra, prašau balsuoti. Ne. Tie, kurie neturi kortelių. Kurie neturi kortelių. Taigi elektroninis rezultatas 24 už 23 prieš. Taigi kas neturi kortelių, kas yra už 2, 3, 4. Na, per daug sumaišties jau. Pradėkime iš naujo. Taigi taip. Elektroniškai balsuosime dėl pirmosios 41 pakeitimo dalies. Pradedame balsuoti. Baigiame. 51 balsavo. Palaukite, sako pirmininkas. Kas negalėjote balsuoti, nes neturite kortelių, dabar galite pakelti rankas. Pone Tanukai, prašom. Na, nežinom, ar veikia visi aparatai ar ne. Galbūt galime e, ranka balsuoti ir suskaičiuoti, čia būtų sažiningiausias būdas. Nes kai kas gali netyčia prabalsuoti du kartus, patys to nesuprasdami. Na, aišku, kai kas galbūt ir nori balsuoti du kartus, objektyviai galvojant, tai tai įmanomas toksai variantas. Tačiau aš pasitikiu kolegomis. Aš atsižvelgsiu jūsų pastabą. Na, taigi turite dabar kelti rankas. Šiek tiek užtruks. Taigi 41 pakeitimas. Kas už pirmą dalį? Pakelkit rankas ir jas palaikykite, nes reikia suskaičiuoti. Kas prieš dabar, prašom? non passa. Va bene, decade, siamo pari, 27 a 27. Taigi. Lygiosios. Dabar antroji dalis. Kas už 41 pakeitimo antrą dalį? Taigi, nebalsuojame dėl antrosios dalies. Pereiname prie žodinio pakeitimo. Kas už? prieš susilaikę priimta. 51 pakeitimas balsavimas dalimis už pirmą dalį. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Antroji dalis. Kas už? Pone Šinišek, vis dar dėl 41-ojo. Kas atsitiko su 41-oju? Nesupratau, kas atsitiko, paaiškinkit dar sykį. Keturiasdešimt pirmasis buvo suskirstytas į dvi dalis. Dvidešimt septyni balsavo už ir dvidešimt septyni prieš, už, prieš an, pirmą dalį, o dėl antrosios nebalsavome. Dabar balsuojame už penkiasdešimt pirmo pakeitimo pirmą dalį. Toliau antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 52. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Socialistai prašo pasitikrinti. Dėl 52. Elektroniškai balsuosime. Pradedame. Baigiame. 31 už, 24 prieš priimta. 53 kas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 55 kas už, prieš susilaikė priimta sakyčiau, priimta. Penktasis pakeit... kompromisas. Čia bals... prašoma balsuoti dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Visas tekstas išskyrus žodžius dosta. Na, čia žaliųjų prašymas buvo balsuoti dalimis. Taigi dabar penktasis kompromisas. Pirmoji dalis. Visas tekstas išskyrus žodžius the most. Taigi pirmoji dalis, kas už? Prieš. Susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už? prieš. Priimta. Bet nesu tikras, sako pirmininkas. Antroji dalis. Aš atsiprašau, bet nesuteikiau jums žodžio. Negalit kalbėti be leidimo. Jūs prašėt žodžio, bet jūsų nemačiau. Taigi antroji dalis. Nesuprantu, kaip jūs čia balsavote, taigi tikrinsimės elektroniniu būdu. Pone Tanokai, kadangi balsavimo sąraše aš nematau šito balsavimo dalimis, gal galit paaiškinti, jeigu norit palikti žodį maustin, tai kaip mums reikia balsuoti, nes kartais nesuvokiu, ar teigiamai ar neigiamai reikia balsuoti. Klausiu e, sekretoriato ar pakeitimo teikėjo, Jeigu norim, kad namaus būtų palikti žodžiai, kaip balsuoti, už ar prieš. Sekretorietas jums perskaitys, kaip e, turi skambėti. Žalieji pateikė pasiūlymą balsuoti iš kompromisą, tačiau be žodžių the most e, prie žodžius convincing evidence. Taigi dabar mes balsuojame už pirmą dalį, už visą tekstą išskyrus žodžius the most. Uh, kur e, šis žodis turėtų būti išbrauktas prieš convincing cooperation ir taip toliau. Dabar, kalbant apie antrą dalį, tai mes balsuosime dėl šių dviejų žodžių the most, kurie yra prie žodžius convincing evidence. Taigi, jeigu norite, kad visas būtų e, kompromisas penktas, toks koks yra, balsuokite toks koks už. už. Taigi, Antras, antra dalis, kompromisas numeris 5, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Pereikime prie šeštojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 71 pakeitimas, kas už, kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 72 dvi dalis, už pirmą dalį balsuojam, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antra dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 73 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 74 iš dviejų dalių. Pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Antra dalis. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 75. Kas už? Prieš, susilaikė, atmesta. 76. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. 77. Kas už? Socialistų frakcija 77. Balsuojame dėl 77 e, elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 32 prieš, 22 už atmesta. 77. Kas už? Septyn, e, kas prieš? Susilaikė pritarta. 78. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 7. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? susilaikė pritarta. Periname prie aštunto kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 90 pakeitimas, nesako pirmininkas, 89 pakeitimas. Vėlgi dvi dalys. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Pereikime prie vienuoliktojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 101 pakeitimas dvi dalys. Pirma dalis, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Antra dalis, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 102 pakeitimas, kas už. Prieš? Susilaikė. Pritarta. 103 pakeitimas, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 104 pakeitimas, kas už. Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 105 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 106 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 107, dvi dalis, pirma dalis, kas prieš, kas, prašau, kas už, kas prieš, patvirtinta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, Na, nesustiknė, sako pirmininkas, pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl antros dalies 107 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 17 prieš, 37 už. Patvirtinta. 108, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 110, kas už, kas prieš, susilaikė, sakyčiau, atmesta. 112, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Pereikime prie 124 pakeitimo, kas už, kas prieš, Ne, sako pirmininkas, eikime tiesiai prie 14 kompromiso. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 15 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Pereikime prie 126 pakeitimo. Kas už, kas prieš? Nėra aišku. Taigi pasitikslinkime dėl 135 pakeitimo. Basavimas baigtas. 33 e, už, 22 prieš patvirtinta. 138 pakeitimas, kas už. Kas prieš? Susilaikė, patvirtinta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 140 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 141 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 142 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 143 kas už, kas prieš, susilaikė, na, pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 143 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 31 už, 24 prieš, patvirtinta. 144 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 145 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 146 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 16 pakeitimas, e, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Perikime prie 149 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 150, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 151, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta 152, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta 153, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta 154 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta 155 dvi dalis, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 157. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 158 kartu su pakeitimu žodžiu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 50, 159. Kas už? Kas prieš? susilaikė patvirtinta. 160. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dėl konstatuojamosios dalies A. 11 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susi, susilaikė patvirtinta. 12 pakeitimas. Ne, nebeaktualus. Tad 13 pakeitimas. Kas už? Prieš? Neaišku. Pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl 13 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 40 už, 17 prieš. Patvirtinta. 14. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 17 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 12. 15. E, ne 17. Ne 16. Balsuojame. Kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. 18 dvi dalis, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Na, gali būti, kad atmesta. Na, žiūrint tai, ką e, rodo kompro, koordinatoriai, tai turėtų būti patvirtintas. Dabar dėl to siūlau pasitikslinti dėl 18 pakeitimo antrosios dalies. Basavimas baigtas. 38 už, 15 prieš. 18 kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta. Pereikime prie trečiojo pakeitimo, kuris iš dviejų dalių. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Penktas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Tada periname prie dešimto, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 56 balsavo, 51 už, 3 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Pritarta jūsų pranešimų didžiai dauguma. Dabar turėsime balsuoti dėl rekomendacijų, dėl susitarimo sudarimo. Kas už? Nesako pirmininkas, balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 51 už, nei vienas prieš, du susilaikė. Vėlgi didžiaja dauguma nubalsuotų sveikiname pranešėją. Dabar padarysime pertrauką iki 5 valandos, taigi 6 minučių pertrauką, o po to prasidės uždarų, e, už uždarų durų posėdis e, kartu su ambasadoriumi Markusu Ederu.